Colleagues, if I could uh, open the meeting and I'll let you know that it's my intention to take Mr. Cox's report. Uh... E, kolegos, pradėkime posėdį. Pana Ajalas Sender vėluos šiek tiek į posėdį. Tai galbūt galėtume prieš tai patvirtinti darbo atvarką, jeigu niekas neprieštarauja, tai patvirtinsime ankstesnio posėdžio protokolą. Ar yra prieštaravimų? Nėra. Prieš suteikdama žodį ponui Kork norėčiau pasveikinti mūsų posėdėje Olandijos laivininkystės inspekcijos lankytojų grupę. Džiaugiamės Jūs čia matydami ir tikiuosi, kad e, Jums patiks mūsų diskusijos ir apskritai viešnagė Europos parlamente. Pereikime dabar prie Europos kelių eismo saugos. Dieteris Kochas ir pranešėjas ir e, norėčiau jam steigti žodį, tačiau prieš tai Aš tik tai pranešiu, kad suteiksiu žodį pranešėjai, po to šešėnės pranešėjams, po to suteiksiu žodį ponas Simonsui iš Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto. Jo nuomonės išklausysime, taigi tokia bus kalbėtojų eilės tvarka, žodis Dyteriui dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui, ponė Danklevsinui, už paramą kurią man sekretariatas sutikė rengiant šį prašymą, taip pat kolegoms, kurie teikė pakeitimus, pagerinusius mano pranešimą savo e, rekomendacijose dėl balsavimo. Aš kai kurios pakeitimus pažymėjau minuso ženklų tam, kad išvengčiau pasikartojimų ir atkreipčiau dėmesį į tai, kad tie pasiūlymai yra įtraukti į kompromisinius pakeitimų pasiūlymus. Dėkoju šešėlinėms pranešėjams, su kuriais e, pakankamai dažnai sustikdavau, kurie buvo pasirengę kompromisui ir tokiu būdu parengėme tokį e, prašymo tekstą, kuris tikrai turėtų pagerinti kelių eismo saugą. Mano pranešime kalbama apie saugą, o ne apie ekonominės ar aplinkosaugos priemonės. Noriu iš karto į tai atkreipti dėmesį, nors jos ir nebuvo visiškai pamirštos, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama saugai. Šiek tiek apgalistauju, kad pastarį kartą negalėjome diskutuoti ir e, aptarti svarbiausių problemų dėl transporto E, sutrikimų, todėl šiandien atvažiavau automobiliu, o ne tramvajami ar metro, kad galėčiau išvengti tų transporto sutrikimų. Man kyla, e, man e, krito akis, kad kai kurios frakcijos beveik visos pareiškė savo tam tikrus būkstavimus dėl, dėl tam tikrų punktų ir nuostatų, tačiau Vėliau apie tas problemas pakalbėsime ir manau, kad sugebėjau jas atsižvelgti. Ir mano pasiūlymai buvo priimtini daugumai šešėlinių pranešėjų kitų kolegų. Pranešimo pagrindas buvo duomenų bazėse kaupiami duomenys ir apibrėžimai ir jais remiantis per atimuosius dešimt metų mes sugebėsime nustatyti ir įgyvendinti pačią tinkamiausią eismo saugos politiką. Taip pat daug dėmesio prašymė yra skiriama eismo nelaimėms, aukų skaičiui, vaikų žuvusių skaičiui. Todėl e, norėjau atkreipti dėmesį, kad e, visi suinteresuoti subjektai, ne tik ES lygmenių, tačiau valstybių narių lygmenių, komisijos lygmenių turi dėti pastangas e, taip pat ir vietos savivaldos struktūros turėtų atitinkamai savo indėlį įnešti, suprantama, ir eismo dalyviai, kad padėtis pagerėtų. Daugiausiai kritikos ankstesnėse diskusijose e, susilaukė e, kelių eismo saugos koordinavimo institucija, aš visą laiką atkreipiau dėmesį į tai, kad tai nebūtų papildoma biurokratinė struktūra, o tik tai komisijos padalinys, kuris būtų atsakingas už koordinavimą vidaus rinkos, mokslinio tyrimų, vartotojų apsaugos visose kitose srityse esančias sąsajas su eismu. Jau dabar tie veiksmai e, yra bandomi koordinuoti, tačiau ne visiškai tinkamai. Todėl aš pasiūliau savo prašymę ES ir valstybių narių atitinkamą veiksmų planą kelių eismo saugos srityje, nesiekiant koordinuoti tarpusavio veiksmus ES ir valstybių narių lygmenį ir tam reikalinga tam tikra institucija kuri koordinuotų veiksmus, nes Europos keliuose kiekvienais metais žūsta 36 žmonės. E, aš manau, kad komisijos e, pirmininkas, aišku, to koordinavimo darbo netliks, todėl aš siūlau numatyti tam tikrą koordinatoriaus pareigybę ir tikiuosi, kad pritarsite šiam pasiūlymui. Kitas pranešimo aspektas yra mokymasis visą gyvenimą, nuo pat mažens, ne tik pradedant lankyti vairavimo mokyklą arba laikant vairuotojo pažymėjimo gavimo egzaminą, tačiau jau uh, E, būnant pėsčiuoju arba važinėjant dviračiu, reikia mokytis, tam reikia renkti atitinkamas programas ir teikti paramą. Šiems klausimams turime skirti deramą dėmesį dėl E kompromisinio pakeitimo, buvo daug diskusijų dėl būtinos regos patikrinimo, nu, kad niekas nesiginčia dėl to, kad rega turi būti tikrinama laikant vairuotojo pažymėjimo gavimo egzaminą. Klausimas yra, ar po to dar reiktų regą tikrinti. Noriu pasakyti, kad e, mūsų tikslas nėra toks, kad jeigu asmuo neišlaiko regos patikros egzaminų, iš jo turi būti apimamas vairuotojo pažymėjimas. Tokiems asmenims reiktų suteikti dermą pagalbą, kad jie toliau galėtų vairuoti. Taigi šios nuostatos nenorėčiau išbraukti iš savo pranešimo, nes e, tai yra ypatingai aktualu, pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojams, nes jiems tenka atsakomybė ne tik savo, tačiau ir aplinkinių atžvilgių. Aš siūlau numatyti dėl šios nuostatos balsavimą dalimis ir e, komiteto dauguma turėtų nuspręsti, ar e, sunkvežimių vairuotojai savanoriškai turėtų e, tikrintis regėjimą, ar tai būtų privaloma dėl alkoholio vartojimo ir vairavimo. Manau, kad mūsų principas turėtų būti, kad vairuojantieji asmenys, vairuotojai neturi teisės vartoti alkoholinių gėrimų, reikia numatyti nulinę e, ribą nepatyrusiems vairuotojams. E, žinome, kad e, jeigu suvalgoma saldumynų arba išgeriama sulčių, tai po to vyksta rūgimo procesai ir ta, tas promilių, promilių vertė gali būti šiek tiek didesnė už nulį. E, tačiau atsižvelgus atitinkamas mokslininkų rekomendacijas dėl to problemų neturėtų kilti. Jeigu būtų pritarta šiam pasiūlymui, tai manau, kad ir dėl e, naujų transporto priemonių rūšių ta alkoholio vartojimo riba neturėtų būti keičiama dėl pakankamos erdvės parkavimui profesionaliems vairuotojams turime parengti atitinkamus socialinius pasiūlymus e, susijusius su sauga ir visais kitais e, socialiniais aspektais svarbiais e, mūsų profesionaliams vairuotojams. Be kompromisas tai yra signalinės liemenės. Dabar jau galioja tokia nuostata, kad transporto priemonėse yra numatoma būtinybė turėti šias liemenės. Taigi klausimas dabar yra dėl saugos šalmų ir būtinybės tas liemenės dėvėti nakties metu. Aš pasisakau už tokį pasiūlymą, tačiau galbūt nereiktų laikytis labai griežtų nuostatų. Mes pasirinkome tokias formuluotės kaip e, skatinti, padrasinti, e, jas e, dėvėti ir aš su šešėliais pranešėjais dėl tokių formuluočių susitariu, ypatingai dviračių vairuotojams labai svarbu naktį būti matomiems tam pasitelkiant įvairias priemonės, siekiant nepabloginti saugos padėties. Taip pat norėčiau dar paminėti raginimą, kurį suderinome su koordinatoriais ir šešieniais pranešėjais dėl profesionalių vairuotojų darbo laiko viršymo, kuomet ilgai sėdi transporto priemonėje esant labai šiltam, karštam orui ir jeigu kondicionavimo sistema neveikia, tai tuomet jie tikrai labai pavarksta. Ir aš manau, kad būtina numatyti e, tolimųjų nuotolių vairuotojų transporto priemonės e, veikiančias klimato aušinimo sistemas e, tam, kad jos galėtų veikti ir vedinti automobilį netgi vairuotojų nedirbant. Ačiū. Shadows. Na kągi, dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Ir prašyčiau, kad šešėliniai pranešėjai apsiribotų penkiamis minutėmis, o kiti pasakytų tris minutės. Mes tokiu būdu galėsime visiems suteikti žodį. Pane Fain iš Socialdemokratų partijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kolegai Kochui už puikų darbą, už pastangas, o taip pat ir už puikų bendradarbiavimą pastarąsiamis keliomis savaitėmis ir mėnesiais, skiriangimi šį dokumentą. Bet jie ja, atkreipsiu dėmesį tai, kad mums pavyko sutarti dėl keleto ambicingų kompromisų, kurių dėka galėsime e, Europos visuomeniai aiškiai parodyti, jog norime pasiekti ambicingų tikslų. Tai yra sumažinti eismo nelaimių aukų skaičių 50 procentų iki 2020 metų. Slovenija yra viena iš tų šalių, kurioje jau patvirtintas atitinkamas tikslas, tai yra eismo nelaimingo atitikimų. Aukų, laimingų atsitikimų aukų skaičiaus mažinimas. Tačiau vis dėlto dabar nelaimingų atsitikimų vis daugėja ir vyksta tragedijos Taigi svarbiausia yra užtikrinti greičio kontrolę, o taip pat ir alkoholio kiekio um, kraujo kontrolę. Tai yra pagrindinės nelaimingo atsitikimų keliuose priežastis. Tai apsaugos tiek vairuotojus, tiek ir pešiuosius. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į dviračių eismą. Turime paraginti, paskatinti žmonės e, naudotis dviračiais, turime pasirūpinti, kad e, palan, aplinka miestų centruose būtų palankesnė dviratininkams ir pestiesiems. Na ir G kompromisas. Ten kalbama apie nelaimingus atsitikimus, kurių pasiekoje eismo dalyvis žūsta ir taip atsitinka dėl alkoholio vartojimo. Taigi e, turėtume visiškai netoleruoti vairavimo išgėrus. Taigi pradėdėtiesiems vairuotojams, profesionaliams sunkvežimio vairuotojams turėtume nustatyti nulinę e, alkoholio kiekio kraujo ribą ir kai kurias valstybės narėse tai jau atitinkamai patvirtinta teisės aktais. Būtų puiku, jeigu numatytume, kad per pirmosius dviejus metus po vairuotojo egzaminų išlaikymo tolerancija alkoholiui būtų nulinė. Taip pat pritarame komisijos siūlymui parengti atitinkamą reglamentą iki 2013 metų, kai dėl greičio ribos, tai tai yra abis kompromiso. Uh, turinys. Taigi mūsų užduotis yra apginti pažeidžiamiausius eismo dalyvius ir būtų teisinga uh, apriboti greitį iki 30 km per valandą gyvenamosios rajonuose, o taip pat ir tose miestų dalyse, kur nėra atskirų um, dviračių takelių, o kai dėl um, alkoholio testų, tai, tai dėl, dėl vairavimo testų. Dėl regos testų, tai aš manau, kad reikėtų atskirą balsavimą, kad kiekvienas galėtų balsuoti lankščiai. Taip pat rekomenduotume dviratinkams dėvėti saugos lėmenes. Na, o dėl saugos. Um, liemenių mašinose, tai, tai, tai tikrai tai yra geras dalykas. Na ir neretai po nelaimingo atsitikimo paaiškėja, kad mažiausiai sužeistas vairuotojas, nes tik tais jisai dėvė tokią liemenę. Uh, Taigi mes viską deriname tarp koordinatorių, mes nesiūlome padidinti administracinės naštos, nesiūlome kurti atskiros, atskiros naujos institucijos, kaip ten bebūtų, dėkoju pranešėjui už pastangas, o dėl kitų kompromisų tai mūsų frakcija gali visiems jiems pritarti. Na, o dabar asmeninė gaida dėl 179 ir 159 pakeitimų, dėl 159 pakeitimo. Tai ten siūloma įdėkti veiksmingas priemonės e, nelaimingą atsitikimų prevencijai. Taigi mes e, turime uždrausti e, sunkias svoriams transporto priemonėms važiuoti vietos reikšmės keliais, jeigu šie gali, šios gali važiuoti greitkeliais. Galbūt pranešėjas galėtų peržiūrėti savo rekomendacijas dėl balsavimo ir tikimės, kad ryto balsavimo metu susilauksime plataus palaikymo. Na ir tiesą sakant, visi dokumentai ir visi signalai padės sumažinti eismo aukų skaičiaus, jeigu uh, šis signalas nepasieks žmonių galvų ir jeigu valstybėms nepa, marim, narėms nepavyks sėkmingai gyveninti šių teisės aktų. Pone Balbao, labadiena. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pasisakysiu, ponės Risber vardu. Ir jie atsiprašo e, dėl to, kad dėl vienu metu vykstančių kelių posėdžiai negali atvykti į jūsų komiteto posėdžiai. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Kochui už pastangas, lygiai taip pat dėkoju ir visiems šešėlinėms pranešėms skirtingų frakcijų, dėkoju jiems už jų pastangas ir bendradarbiavimą per šias savaitės, kai buvo rengiamas šis pranešimas. Pone Natalį Grisbek primiktinai nurodė, jog iš esmės palaiko visus kompromisus pakeitimus, e, dėl kurių yra labai plataus e, pritarimo išskirius B kompromisą, ten kalbama apie koordinatorius funkcijas, o taip pat nauja kompromiso E naujoji versija. Ten jos nuomonė yra kitokia, nes mano, kad reikia žodžių obligat privališkumas Taigi, be kompromisas e, koordinatorius funkcijų sukūrimas tai nėra būtinas dalykas. Na ir mano, kad e, tai reikštų, kad dėl to atsirastų papildoma platė biurokratinė našta, kurios galima būtų išvengti. Na ir mano, kad Reikia starti dabartinių iniciatyvų, kurios egzistuoja, reikėtų jas apjungti, apjungti pasiaiškinti, kurios pasitvirtino, kurios ne. Ir tokiu būdu galima būtų padobulinti jau dabar egzistuojančius pasiūlymus. Taigi ji mano, kad nereikia paremti B kompromiso. O kai dėl E kompromiso e, ten kalbama apie e, vairuotojų regos E, patikrinimą e, kas 10 metų ir kas 5 metus e, tiems vairuotojams, kuriems daugiau nei 65 metai. Tai ponė Grisbek palaiko šį iniciatyvą ir mano, kad tai viena iš įdomiausių priemonių, nes regos prastėjimas neretai yra daugelio nelaimingo eismo įvykių priežastis. Tačiau dabar nauja šio kompromiso versija tai, jog nebeliko žodžio privalomas, yra esminis elementas ir ji mano, kad reikia sugražinti tą žodį privalomas į tekstą ir prašo balsamo atskirai balsamo metu. O kai dėl H, H kompromiso, tai dėl pradinės versijos turėjo išlygą, tačiau nuos redakcijos kompromisą visiškai palaiko, nes 100 e, procentų E, būtų labai sudėtinga gyventi praktiškai. Tarkim, jeigu profesionalus vairuotojas iš vakaro dalyvavo kažkokiai šventai ir po to kitą dieną bus patikrinimas, tai gali būti, kad e, bus nustatytas kažkoks alkoholio kiekis ir tai atsilieps jo darbui, jo profesijai. Na ir norėtų, manau, kad reikia vadovautis mokslininkų išvadomis ir šiaip reikėtų kovotis tuo, kad profesionalus sunkvežimių vairuotojai ir naujokai vairuotojai vartotų mažiau alkoholio, todėl ji palaiko naują teksto versiją. Na, kad dėl kondici... oro kondicionavimo E, sunkvežimiuose privalomo įdėgymo. Įmano, kad tai yra geras e, dalykas, nes tai pagerintų e, vairuotojų darbo sąlygas ir palaiko šį siūlymą. Na, kaip ten bebūtų, ponė Grisbek palaiko visus kompromisus, kurie buvo suderinti tarp skirtingų šešėlinių pranešėjų. Dėkoju, žalių frakcijos vardu, ponė Taylor. Ponas Taylor. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, man rodo, šis girtinas tikslas e, link šim nulio tolerancijos yra geras dalykas, nes tai liečia e, visų eismo dalyvių saugą. Turėtume nepamiršti, kad viramas nėra teisė, tai yra privilegija žmonėms. Taigi, turėdami tai galvoje, mes turėtume siekti kelių saugos, tiesiog netų žodžio pražme. Tai yra, kad keliuose būtų saugu visiems dalyviams. Turime pasirūpinti, kad ir transporto priemonės būtų saugius. Taip pat turime pasirūpinti, kad ir vairuotojai galėtų, gebėtų vairuoti. Ir ypatingai. Uh, Pritariu tam, kad reikia atskiro balsavimo dėl regos. Uh, testų. Tai e, turėtų būti e, savanoriškų pagrindų vykdami testavimai. Taip pat dėkoju ponui Kochui už tai, kad jis puikiai vadovavo rengiant šį pranešimą. Rezultatas kalba pats į save. Na, galbūt vieni norėjo simoti plačiau nei kiti, tačiau, kaip ten bebūtų, tai yra geras žingsnis tinkama linkme ir tokiu būdu galėsime uh, pris, priartėti prie mūsų tikslo, e, tai yra pasiekti, kad nebūtų aukų eismo, eismo keliusme. Na, kai kalbai apie keleivius, mes kalbėjome apie viską, o dabar čia taip, turime kalbėti apie greitį, alkoholį ir narkotikus. Taigi labai malonu, kad FBS e, kompromise uh, priartėta link griežtų e, rekomendacijų valstybėms narėms nustatyti 30 km greičio apribojimus gyvenamosiose rajonuose, nes prieš keletą dienų uh, Vietos valdžios institucijos kaip tik irgi pateikė tokias rekomendacijas mūsų vyriausybei, o dėl alkoholio uh, E, testų. Taip, taip pat pritarėme tam, kas siūloma. Ir nulis promilės. Taip pat mes siūlėme ir pritarėme kompromisui. Na, dėl narkotikų vartojimo, jų nustatymo ir atgrasinimo nuo jų naudojimo, tai čia norėtųsi kažko konkretesnio. Uh, Mes pritarėme tam, kad reikėtų įsteigti kelių saugos koordinatoriaus pareigybę. Nemanome, kad tokiu būdu dubliuosis kažkokios tai funkcijos, nes juk niekas nenori, kad didėtų išlaidos biurokracija ir e, dubliuotųsi pareigybės. Tačiau jeigu būtų įsteigta e, kelių eismo saugos koordinatorius pareigybės, tai ne, nesidubliuotų. O dėl e, atitinkamų um, klėmenių, kurios uh, leistų labiau pastebėti pešiuosius. Palaikome šią mintį, anksčiau tai buvo rekomendacija, dabar tai yra raginas. Kolega pasisakys dėl šio klausimo, nes jis e, labai rūpinasi, e, dviratininkas palaiko jų veiksmų grupės ir manau, kad jis puikiai nušvies uh, dviratininkų prioritetus. Tai, tai yra nurodęs tai, kas svarbu dviratininkams. Štai tiek iš mano pusės. Dėkoju ponu Kochui. Mes e, e palaikome daugumą kompromisų pakeitimų ir džiaugiamės būsimais rydienos balsamai. Dėkoju. Uh, for... Dėkoju, ponas Bradborn. Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija penkios minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. aš savo komentaruose, savo komentarais tik siekiu, kad pagerėtų kelių sauga. Bet, ir visuomet yra tas bet, ar čia mes susikoncentruojame ties dalykais, kuriem iš tiesų reikia teisės aktų Europos lygmenių. Žinote, kad ankštesnėse mūsų diskusi, diskusijose aš visat pabrėžiau subsidiarumo svarbą. Vienas iš prieš tai kalbėjusių, viena iš prieš tai kalbėjusių kolegių sakė, kad parlamentarai turi imtis veiksmų šioje srityje. Aš nepritariu tam, tai ne mūsų atsakomybė. Tai mūsų vietos valdžios institucijų ir nacionalinių parlamento atsakomybė. Jie turi veikti šioje srityje, tai ne mūsų, ne Europos Sąjungos mm, kompetencija. Taigi, toks yra mano požiūris. Ir galbūt reikia e, siekti kompromisų, bet ar iš tiesų verta primti teisės aktus Europos lygių šiais klausimais? Aš sakau, kad ne. Norėčiau čia pateikti keletą pavyzdžių iš kompromisinio susitarimo, iš kompromisinio teksto, kurį turime. Ar mes turime bendrą politiką žiemos padangoms? Tai valstybių narių kompetencijos dalykai, jos, e, tos valstybės narės tos klausimus sprendžia, e, priima atitinkamą e, politiką, taisyklės šioje srityje. Ir nemanau, kad reikia bendros ES politikos, kai kalbame apie žieminės padangas. Arba uh, saugos liemenių klausimas. Aišku, jos yra svarbios, kai dviračiais važinėjame tamsių paros metu ir matėme visi reklamą, kurioje buvo sakoma, kad tamsių paros metu dėvėkite, ką nors ryškaus. Tiesiog reikia remtis sveikų protų. Šiuo atveju ir, ir pragmatizmu. Ir problema ta, kad jei komisija uh, priims kokius nors bendrus reikalavimus ES uh, uh, lygių, tai ir ta koordinavimo tarnyba plėsis ir, ir visa tai gausis labai sudėtinga. Dabar akių regos tikrinimas. Jungtinėje karalystėje mes turime labai gerą sistemą prieš uh, gaunant vairuotojo pažymėjimą reikia pasitikrinti regėjimą ir po to regėjimą reikia tikrintis, kai žmogui sueina 70 metų. Aišku, valstybės narės, kitos valstybės narės gali turėti ir griežtesnės taisyklės. Man tai nekelia problemų, bet nemanau, kad reikia primti kokias nors taisyklės ES lygmenių. Toliau, alkoholio kiekis kraujyje. Aš aišku pritariu tam, kad nebūtų girtų vairuotojų ir kad uh, ir Junktinėje karalystėje reikalavimai šią prasme yra labai griežti, bet nemanau, kad tokių reikalavimų reiktų ES lygių. Jau minėjau anksčiau pirmininkė, kad jei Anglijoje esat baudžiamas už važiavimą išgėrus, tai iš jūsų atimamas vairuotojo pažymėjimas ir jūsų automobilio nedraudžia draudikai. E, jūsų automobilis nėra, nėra draudžiamas, taigi tai puikiausia politika atgrasanti nuo gerimo ir vairavimo išgerus. E, sauga važiuojant dviračiais. Vaikų dviratininkų saugumas, manau, mokyklos galėtų tam skirti dėmesį ir organizuoti atitinkamus dviratininkų egzaminus. Mm, šalmai važi, važinėjant dviračiais yra privalomybė, neturėtų būti važinėjama be šalmų. Saugus m, mm, komercinių automobilių parkavimas. Norėčiau pasižiūrėti, kiek komisija pasistumėjo šią linkmę. Nes šis klausimas svarbus ne tik saugumo prasme, bet ir vagysčių prasme iš tokių komercinių automobilių prasme, ypač Jungtinė karalystėje, manau, kad ir kitose Europos valstybėse. Taigi, ponė pirmininkė, manyčiau, kad yra kitų būdų pasiekti tų tikslų, kuriuos nusibrėžėme. Mes norime, kad žmonės jaustųsi saugus kelis, keliuose, nežiūrint to, ar jie vairuoja automobilį, ar jie važiuoja dviračių, ar eina pėsti. Ir nemanau, kad čia reiktų priimti teisės aktą. Teisės aktai šiuo klausimu turėtų būti priimami nacionaliniu ar vietiniu lygmeniu, bet tik tai ne ES lygmeniu. Dėkui. Toliau Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu ponas Simen. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerokai uh, E, mūsų darbas yra pasistumėjęs į priekį. Nors visuomet išlieka grėsmė, kad mes galime nesuspėti su situacija, atsilikti nuo situacijos. Norėčiau pasinaudoti man duotų laikų, kad pateikčiau tokius kom komentarus skaitome komisijos komunikatą ir galvojame, kaip situacija galėtų keistis ateityje. Labai svarbu, kad pirmasis komisijos strateginis dokumentas e, šiuo klausimu buvo parengtas 2010 metais. Jis buvo labai ambicingas ir siekiama ženkliai sumažinti žuvusių keliuose skaičių kitas e, komisijos strateginis dokumentas šiek tiek sumažino e, tuos siekius, nes transporto ministrai suprato, kad netaip lengva pasiekti apsibrieštų, nusibrieštų rezultatų. O kalbant apie e, piliečius, labai svarbu, kad e, žmonės būtų nuolat informuojami, kiek žmonių kasdien žūsta keliuose, taip jie geriau suvoktų saugumo keliuose svarbą. Šie dalykai yra prasmingi ir tikiuosi, kad iki 20 metų komisija pasieks tų tikslų, kuriuos yra numačiusi. Nebūtinai kiekvienoje valstybėje narėje kaip atspirties taškų reikia remtis 2004 metų duomenimis. Švedija, Slovenija, Jungtinė karalystė, Niderlandai, Tai yra šalis, kurios žengia priekyje, kurios rodo kelią, kaip reiktų mažinti aukų keliuose skaičių. Turėtume mokytis iš tokių šalių, kurios jau yra atlikę nemažai gerų darbų. tikslas yra per pus sumažinti žuvusių e, skaičių, bet ne visom mm, šalim e, pavyksta vienodai sparčiai e, siekti numatyto tikslo. Taigi turėtume diferencijuoti. Mūsų komitete buvo gan uh, ugninga diskusija dėl alkoholio kiekio kraujyje uh, Taip pat dėl alkoholio matuoklių mašinuose ir sunkvežimiuose. Ir buvo galvojama, kad tokie matuokliai turėtų būti įmontuojami ir į keleivinius automobilius. Tos diskusijos jau vyksta pakankamai ilgai. Mes taip pat turime pasiūlymą E, kad kiekvienais metais būtų rengiami mm, juodųjų, e, juodųjų taškų žemėlapiai kiekvienoje valstybėje narėje ir nuolat atnaujinami. Ir į tas juodasias dėmes turėtų būti atkreipiamas visuomenės dėmesys. Ir e, šalis gali skirti tada lėšų ir pastangų investuoti į tai, kad tų juodųjų taškų, juodųjų dėmių skaičius sumažėtų. E, nemažai žmonių žūsta keliuose, e, taip pat nemažai yra sunkiai sužeidžiama. Maničiau, kad reiktų apibriežti, kas yra E, sunkus sužeidimas, reiktų harmonizuotos apibriešties, e, kaip ir e, bandyti harmonizuoti kai kurias kitas sritis. Kai kurie dalykai yra numatyti pakeitimuose kaip pavyzdžiui mokymasis visą gyvenimą. Kitas dalykas, kuris yra svarbus, tai nuolatiniai mokymai, kad išliktų e, gelbėjimo tarnybų greitųjų pagalbo vairuotojų aukšta kvalifikacija. Nes ne visuomet e, tie darbuotojai, tie žmonės turi įgūdžius, kaip reikia veikti skubiais, neatidėliotinais atvejais. Dėkui. Dėkoju. Dabar kiti kalbėtojai. Tris minutės. Ponas Ba. Ačiū, pana pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Dieter Koch už atliktą darbą, už toli siekiančius tikslus, kuriuos jis nustatė, kaip girdžiu, iš pasisakymų e, frakcijos e, nemato problemų pritarti pasirinkti krypčiai. Mūsų kitas klausimas e, susijęs su tarp valstybiniu teisės aktų kelių eismo saugumos ir tie taikymų. Uh, E, kurį svarstysime, taip pat yra labai svarbus ir tikiuosi, kad atitinkamiems teikiamus pasiūlymams taip pat bus pritarta. Dėl e, už kelių eismo saugumą atsakingo koordinatoriaus siūlomos pareigybės šiam pasiūlymui pritariu, nepaisant to, kad e, manau, jog ta koordinavimo veikla būtų labai plačios apimties. Pavyzdžiui, minėtas parkavimo pajėgumų ir erdvių klausimas yra e, susijęs ne tik su kelių eismo sauga, tačiau taip pat ir su socialiniais dalykais e, e, ir netgi teisiniais dalykais. Todėl manau, kad koordinuoti reikėtų šiek tiek daugiau sričių, ne vien tik tai kelių eismo saugą. Aš būčiau pageidavęs, kad e, pasirinktas tikslas būtų šiek tiek platesnės apimties, tačiau suprantu, kad čia pasiektas kompromisas ir jiems pritarsiu. Taip pat asmeniškai man e, labai svarbus yra 35 pakeitimas numatyti tinkamą kelių eismo saugos dieną ir jungtinės tautos čia turėtų pritarti ir pritarė mūsų iniciatyvai, siekiant didinti kelių eismo saugą. Reikėtų <clears throat> atkreipti dėmesį į aukų skaičių, jų šeimos narių likimą ir e, labai palankiai vertinu Europos e, kelių eismo įvykių aukų federacijos e, e, pirmininką, kuris e, taip pat pritarė šiam pasiūlymui. Tikiuosi, kad ir jūs pritarsite, ponė Ajala, tris minutės kalbės, prašau. <laughs> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, taip pat norėčiau prisidėti prie tų, kuris sveikina poną Kochą dėl e, jo atkaklumo, stengiantis patobulinti e, eismo saugos aspektus. Taip pat dėkoju jam už tai, kad jis žengė naujas rytis, ėmėsi naujų iššūkių, nes tikslas sumažinti per pusę e, eismo nelaimingų įvykių skaičių per pusę Tai iš tikrųjų tai yra iššūkis, kuris liepia mums žengti ir naujas rytis. Nu, kai dėl kompromisų liečiančių alkoholio kiekį, tai sutinku su ta vizija, kad būtų nulis promilės, tai turėtų būti galutinis tikslas. Na, bet esu šiek tiek susirūpinusi dėl to, kad šiame etape neįmanoma atsižvelgti į visus vairuotojus. Dabar susitelkėme daugiau į profesionalius vairuotojus. Ir taip pat daug dėmesio skiriame uh, naujiems vairuotojams. Uh, Bet tiesą sakant, tokių vairuotojų yra mažiau, nes mažiau jaunimo Europoje, tačiau vis dėlto e, nepamėskime šakių ir subrendusių, patyrusių vairuotojų, be kita ko, jie naudoja ir e, narkotinės medžiagas, e, galbūt vaistus, kurie e, sumenkina jų gebėjimus. Ir reikėtų labiau sustelkti į daugumą vairuotojų, kurie, kurių daugiausia gatvėse ir reikia kontroliuoti juos. Taigi paprašyčiau tai dėl koordinatoriaus pareigybės, mm, tai manau, kad tai, tai yra svarbus dalykas bandant pasiekti šio tikslo, sutinku su juo. O dėl konsultacinio forumo, tai sutinku dėl to, kad mm, kai yra tarp valstybinio pobūdžio uh, pažeidimų, tai puiku, kad komisija ir taryba e, sutinka su tamis mintimis, kad reikia tokio konsultacinio formo, kuris leistų suteikti konsultacijas policininkams, vairuotojams, nukentėjusiems ir tokiu būdu būtų pagerinta padėtis keliuose, o ateityje reikėtų ypatingai dėmesį skirti vaikams, tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, o taip pat reikėtų galvoti ir apie vyresnio amžiaus žmonės, arba taip pat galvoti ir apie. Mm, tokius vairuotojus, kurie vairuoja dviratės transporto priemonės, taip pat šaktalu tokiai šaliai kaip ma, mūsiški. Kaip ten bebūtų, sveikinu pranešėjai, sveikinu dėl kompromisų, kurie mano manimu yra labai visapusiškai ir taip pat dėkuoju už tai, kad dabar imtasi spręsti naujų iššūkių, kurie lemia saugą keliuose. Please, Pone Maisnė, tris minutės kalbės. Ačiū, pane pirmininkė. Taip pat pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Kochui, kuris labai išmintingai teikė kompromisinius pasiūlymus, nes kai kurie iš jų buvo suformuoti pakankamai aptakiai, kadangi tai yra pranešimas savo iniciatyva, kyla klausimas, e, kiek turėtume numatyti prievalių ES lygmenių, nes tai nėra teisėkuros pranešimas, tai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Mes įvairių rekomendacijų pateikėme eismo saugos rytyje ir į daugelį jų buvo atsižvelgta, kaip jau minėjau, pranešėjas labai išmintingai elgėsi su kompromisus, pavyzdžiui, E kompromisas buvo pristatytas ponios Bilbao ir jį teikia ponė Grisbach. Čia siūloma balsavimą dalimis taikyti. Manau, kad mano liberalų frakcija ne visi laikosi tokios pozicijos kaip ponė Grisbach ir aš manau, kad tas pasiūlymas renkti balsavimą dalimis yra labai išmintingas ir protingas ir taip galima būtų užsitikrinti pakankamai e, didelę paramą visam pranešimui dėl dviratininkų liemenių teikiami pasiūlymai taip pat yra pakankamai toli nukrypstantis nuo e, pirminio pasiūlymo. Visi žinome, kad dviratininkai dažnai patenka į auto įvykius, e, tačiau e, nepaisant to, kad prancūzijos dizaineriai labai gražias liemenes yra pasiūlę, ne visi dviratininkai mielai jas velkasi. Priešingai nei kolega Taylor, aš e, su, galėčiau sutikti, kad viena vertus, kad e, važiavimas automobiliu arba vairavimas yra privilegija, tačiau kai kuriems žmonėms tai yra darbas. Pavyzdžiui, sunkvežimių vairuotojams, taigi ne, tai nėra visiška privilegija. Taigi dėl daugumos kompromisų sutarėme visiškai, tačiau, pavyzdžiui, man labai svarbus jot kompromisas, kuriame kalbam apie pasyvę saugą, reikia čia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams, taip pat kaip ir F kompromise, kuriame kalbam apie būtinybę apskritai bendruosius tyrimus vykdyti platesniu matu. Čia mes kaip liberalai pasisakome labai dažnai prieš apribojimus arba kokias nors prievolės, tačiau e, dėl e, klimato oro kondicionavimo sistemų sunkvežimėse mes šiam pasiūlymui pritarėme ir šiai prievoliai e, pritarėme. Manau, kad tai naujose sunkvežimėse taip jau yra numatoma, tačiau ir senesnėse tai neturėtų daug kainuoti, maždaug 1000 eurų, tai galime pritarti šiam siūlymui. Taip pat paus Vandalin, tris minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas nesipriešina kelių eismo saugumo didinimui, tačiau uh, turime tvirtai jausti žemę po kojomis ir uh, man kyla dviejopi jausmai skaitant šį pranešimą, nes jame siūloma nemažai teigiamų dalykų, pavyzdžiui, harmonizuoti ES profesionalių sunkvežimių vairuotojų darbo laiką. Achenė pastarį savaitę labai aiškiai pasimatė, kas gali vykti, kuomet šios taisyklės nėra suderintos, taip galim kalbėti apie Veroniką projektą, jo įgyvendinimą. Dėl žeminių padangų arba kelių eismo saugos koordinatoriaus su šiomis pareigybėmis susijusių pasiūlymų galėtume pritarti dėl dviratininkams numatomų prievolių, tai nežinau, aš turiu, pavyzdžiui, dviratį ne tik namuose, tačiau ir kitose savo gyvenamose vietose, tai nežinau, ar dar turėčiau papildomą dabar įsigyti e, liemelę dviratininko, ar vienos man užtektų. Aš manau, kad čia šiek tiek yra perlenkiama lasda dėl šių reikalavimų. Manau, kad reiktų numatyti kokius nors skiriamuosius ženklus dviratininkams ir vykdyti atitinkamą atitinkamus mokymus, tačiau tos dviratininkų liemenės neturėtų būti privalomas. Septintame punkte kalbama apie mūsų uh, užmojus arba tikslus, vizijas, tai yra siekis, kad nebūtų visiškai neliktų kelių eismo įvykių aukų. Aišku, galime tokius tikslus savo užsibriežti, pakištis žiniasklaidai po nosimi, tačiau puikiai žinome, kad to niekuomet nesugebėsime pasiekti, išskyrus tai, kad galbūt atkreipsime į save žiniasklaidos dėmesį. Tačiau šie tikslai yra nerealistiški ir e, mūsų ambicijos kai kuriais atvejais tikrai yra visiškai nepagrystos, todėl aš ryto veikiausiai susilakysiu balsuojant arba balsuosiu prieš ponas Kramer. Tris minutės kalbės. E, pranešimas e, dėl parengtų kompromisų tapo geresnis, tačiau man daugiausiai rūpešių kelia P kompromisas dėl liemenių. Visi teigiama, kad e, moksliškai pagristam, pagristam saugumui saugai turime teikti didžiausią pirmenybę. Tačiau e, mes čia suvienodiname e, automobilių vairuotojus, kurie turi vilkėti liemenės patekę į avariją ir čia jie yra sulyginami su dviratininkais, kurie dažniausiai nedalyvauja auto įvykiuose, o reikia kitą vertus prisiminti, kad įvykus auto įvykiu, kuriame dalyvauja automobilių vairuotojas ir dviratininkas, 90 procentų atveju yra kaltas automobilio vairuotojas. Prašyme iš pradžių nebuvo nieko kalbama apie greičio apribojimus tiek gyvenamosiuose rajonuose, tiek keliuose. Puikiai žinome iš statistinių duomenų, kad Niderlanduose ir Danijoje, kur daugiausiai dviratininkų yra e, esama mažiausia eismo nelaimė, tuo tarpu ten, kur mažiausiai dviratininkų, pavyzdžiui, Junktinė karalystė yra daugiausiai eismo nelaimių. nelaimių taigi, siekdami sumažinti e, dviratininkų, supadinti dviratininkų skaičių, sumažintume nelaimių skaičių, kuomet Australijoje buvo įvestas prievolė dėvėti saugos šalmus dviratininkams, tai eismo įvykių ir nelaimių skaičius tik padidėjo. Taigi moksliškai čia nėra jokio tarpusavio ryšio, nes taip yra e, auka padaroma nusikalteliu. Čia bandoma įteikti, kad e, dviratininkai yra pavojingi, todėl jie turi saugotis. Buvo atliktas atitinkamas tyrimas, kuomet e, dviratininkai dėvėdavo šalmus ir nedėvėdavo šalmus ir kas paaiškėjo, kad jeigu dviratininkas dėvėdavo šalmą, tai e, automobilininkai jį lengdavo didesniu greičiu, nes jiems susidarydavo įspūdis, kad e, dviratininkai yra apsaugoti, todėl nereikia kreipti į juos dėmesį. Ar paklausti, kodėl dabar tiems dviratininkams reikia tokios e, dėvėti maudzedūniškos e, lėmenės. Tai jeigu toks reikalavimas būtų įvestas, tai pusė gyventojų Amsterdame turėtų tokią e, lėmenę dėvėti. Kodėl yra nenumatoma prievalio kabrioletų vairuotojams dėvėti saugos šalmus? Niekam tokia mintis nekyla. Visi galvoja tik tai apie e, dviratininkus savame suprantama, kad pėstieji tamsoje vilkėdami šią lemenę saugiau jaustusi, tačiau e, prievalės mes čia numatyti negalime, tai turi būti daroma savanoriškais. Mes sieksime, kad dėl šios nuostatos būtų balsuojama atskirai, nes e, e, šis reikalavimas neturi nieko bendro su kiekvieną dieną e, važinėjančiais miestuose dviratininkais, nes tokiu atveju turint daugiau dviračių reikėtų ir daugiau tų lėmenių e, nusipirkti tie, kurie siūlo atitinkamas prievalis. Jeigu patys dažniau važinėtų dviračių, tai niekuomet tokių dalykų nesiūlytų. Aš manau, kad Kinija tikrai labai džiaugtųsi, jeigu būtų padarinta ši prievalė, nes juose daugiausiai tų lėmenių ir joje yra daugiausiai gaminama tų lėmenių. Ponas Higgins kalbės tris minutės. Ačiū pirmininkė, kaip ir kiti kalbėtojai, manau, kad prašymas buvo pakankamai tolygus ir pusiausvyrė buvo užtikrinta, tačiau mes čia kalbame apie gyvybių išsaugojimą, aukų skaičių, nelaimių, eismo mažinimą. Aš nemanau, kad kelių eismo saugos rytyje čia mes teisingai nustatome problemas, mes turime nustatyti taisyklės ir jas įgyvendyti, nes priešingų atveju būtų beprasmiška šį projektą tęsti. Čia mes bandome ieškoti bendro vardiklio standartų ir įgyvendinti juos valstybėse narėse. Nepamirškime subsidiarumo principo ir e, nepamirškime, kad e, šiuo metu gyvename Europoje be sienų ir e, vyksta plataus masto judėjimas iš vienos šalies į kitą, todėl turime taikyti bendras taisyklės ir standartus. Man dėl to problemų nekyla, tačiau teigiamai įvertinti nemažai pasiūlymų, kai kuriems pats pritariau, kai kuriems kiti kolegos pritarė. Mano šalis labai daug naudos gavo, būdama pirmojo tikslo šalimi, gaunant struktūrų fondų paramą, mes e, labai pagerinome savo automagistralių būklę. Tačiau dauguma eismo įvykių nelaimių kyla ne automagistralėse, bet greitkeliuose ir e, krašto keliuose. Todėl aš siūlau tuos e, smulkesnius, mažesnius uh, kelius geriau kontroliuoti, nes būtent mano šalyje juose ir kyla ir vyksta daugiausiai nelaimių. Dėl e, naudojimuose mobiliojo telefonu vairuojant, siunčiant e, trumpasis e, žinutes, nes net ir patys labiausiai patyrę asmenys nesugeba <clears throat> koncentruoti savo dėmesio vairavimą ir e, esame žinučių rašymą tuo pačiu metu ir aš pats esu susidūręs tokiais atvejais, kuomet e, mano pažįstami yra praradę netgi savo vaikus tokiuose e, eismo įvykiuose. Jeigu mes yra palyginta atitinkama patirtis ir standartai gal, galiojantis Junktinėje karalystėje, Suomijoje, Niderlanduose, kitose šalise. Kodėl nebūtų galima to padaryti visoje Europos Sąjungoje? E, dėl, e, pavyzdžiui, eismo e, vairuotojo pažymėjimo išdavimo ir taisyklės yra visiškai skirtingos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje užtenka sugebėti perskaityti kelio eismo ženklą, kad gautumėte vairuotojo pažymėjimą. Taigi, manau, tas taisyklės reikėtų derinti tarpusavyje ir aš e, tikiuosi, kad šis pradėtas darbas yra geras ir kad mes sugebėsime priimtas taisyklės įgyvendinti. Panas Reikiai. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už, atask... už pranešimą. Turėčiau keletą komentarų. Pirmasis būtų toksai subsidiarumas Aišku, kad čia yra nuomonės projektas ir kiek e, griežčiau stengsimės nustatyti standartus, tiek daugiau subsidiarumo problemų kils. Ir buvo e, teikiami pavyzdžiai, koks turėtų būti ribojamas greitis miesto zonose ar 20 ar 30 km. E, čia yra ir nacionalinio, ir net vietos uh, ir, e, klausimai. Kitas komentaras. Regos patikrinimas. Kaip gydytojas norėčiau pateikti komentarą. E, Šią linkme buvo sakoma, kad vairavimas tai privilegija. Bet e, yra daug žmonių, kurie vairavimo dėka gali labiau judėti, taip pat ir pagyvenę. Pavyzdžiui, jei mes nustatome taip vadinamus fiziologinius testus, pavyzdžiui, regos patikrinimus, tai kodėl tik regą turime tikrinti, gal reikia ir suvokimą tikrinti. Jei yra neįgalus asmuo, tai irgi tada, jei E, atliekami e, medicininiai patikrinimai, tai galbūt reiktų tada apskritai atlikti bendrą medicininį patikrinimą, nes kodėl mes tikriname tik regą. Tai kokie tada turėtų būti reikalavimai per tą medicininį patikrinimą? Ar rezultatai turi būti labai geri, ar galimi šiek tiek, ar galimi šiokie tokie nukrypimai? ar yra kažkokios ribos, kada galima leisti vairuoti, kada ne, tai čia tikrai e, gali kilti labai daug įvairių problemų. Čia kalbame apie nuomonės projektą, bet e, reikia būti atsargiem, kad, kad būtų įmanoma susitarti. Kitas komentaras. Aš gailiuosi, kad 88 e, e, pakeitimas, už kurį aš pasisakiau, kad diržas, prisisekti diržų būtų privaloma, buvo atmestas. Tai aš todėl nesuprantu, kodėl apie tą privalomą alkoholio matuoklio įtaisimą. E, dėl to įtaisimo e, kaip ir sutariama, bet dėl e, signalo, jei, jei neprisisegamas diržas, privalomo signalo, jei neprisisegamas diržas, kol kas nėra sutariama. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, kreipsiu dėmesį tai, kad jeigu norime pagerinti kelių eismo saugą, tai atsakomybė tenka visiems, tai yra valdžios, vietos valdžios institucijams, valstybėms narėjams, o taip pat ir europinės institucijams, sutinkamai su jų kompetencijos rytimis. Mano manimu, norint pagerinti saugą keliuose, būtina pagerinti transporto infrastruktūrą, konkrečiai kelių infrastruktūrą. Lygiai taip pat svarbu užtikrinti e, tinkamą kelio darbų žymėjimą, kai tokie darbai yra vykdami. Taip pat labai svarbu įdėkti išmanes transporto sistemas, kurios leistų išvengti butelių kokteilių keliuose, o taip pat būtų iš karto informuojama apie nelaimingus atsitikimus. Taip pat svarbu naudotis e, palidominis navigacijos sistemomis. Na ir galiausiai svarbu, kad kelių eismo dalyviai neštų savo indėlį savanoriškai, tai yra vaikai, dviratininkai, pestieji. Aš manau, kad e, reikėtų privalumą tvarką numatyti e, šalmo prievalę visiems eismo dalyviams. Daug žmonių žuvo būtent todėl, kad jie nesinaudojo saugos šalmais nenuverkinkime to. Na ir pabaigai atkreipsiu dėmesį į maksimalę alkoholio ribą kraujyje. Turėtume siekti nulio promilės. Visai nesiniai Prancūzijoje parkavimo aikštelėje stebėjau, kaip žmonės galės įgyti alkoholio um, matamą prietaisą. Ir tie, kurie perka su tokiu prietaisu, uh, automatiškai, vadinasi, jau dvėjoja dėl savo alkoholio lygio kraujyje. Taigi aš manau, kad reikia pasirinkti nulio promilės požiūrį. Dėkuoju ponui e, Kohui. Pakeitimų tiesa buvo daug, bet pavyko pasiekti gerų kompromisų ir norėtųsi, kad visas tos rekomendacijos būtų įgyvendintas praktiškai, ponė Selenova. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Na, manau, jam pavyko sėkmingai apjungti pakeitimus į kompromisus. Ir dabar dėl G kompromiso dėl alkoholio kiekio kraujyje. Manau, turime e, įvertinti tų valstybinių pastangas, šešių valstybinių pastangas, kuriuose numatyta nulis promilės reikalavimas ir jis galioja e, visiems vairuotams. Pasižvelgime jų patirtį. 142 pakeitimas, nelaimingi atsiekimai. E, mažose keliuose. Manau, kad e, reikia pasirūpinti kelių saugą visose keliuose, ne vien tik tais greitkeliuose. Dėkuoju. Dabar keletas žodžių iš mano pusės. Na tai pirmiausia, taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją dėl labai gero pranešimo, taip pat dėkoju ir šešilėms pranešėjams, dėkoju jų pastangas, nes bendradarbiaujant jiems pavyko pasiekti, kad būtų sudarytas visapusiškas pranešimas. Tiesa, daug yra vairių nuomonių, vieni mano, kad reikia užsimoti plačiau, kitiems ne, tačiau pakankamai gerai viskas suvesta į kompromisus, liečiančių saugą. Na, ir Pirmas iki viskas taip e, detaliai išdėstytin, taip vis dar uh, vyksta nelaimingi atsitikimai keliuose paleikalaujantis aukų. Bet tiesąkant, mes norime patvirtinti tokį teisės aktą, kuris uh, surištų rankas kvailiams. Nes jeigu pažiūrėksime tai, kas vyksta į keliuose, nežiūrint to, kad egzistuoja teisės aktai, žmonės vis dar vairuodami kalba e, telefonu, vis dar vaikai, kūdikiai vežami šalia vairuotojo pirmoje esančia kėdėje. Taip pat e, tenka stebėti, kaip e, e, kai prie geležinkelio pervežų žmonės bando prašokti prieš traukinį, nors jau užkarta nuleista. Taigi turime nieko nepadarysi teisės aktų dėka prieš kvailius. Bet aš supratau, pono Bratpardo mintį, jūs sakėte, galbūt galima tai būtų pasiekti per draudimo kampanijas, tarkim, tie, kurie geria alkoholį ir vairuoja į kaušę, turėtų mokėti didesnę įmokas draudimo įmonėms. Tačiau, tiesą sakant, jeigu draudimas bus toks brangus, tai žmonės. Um, nenusigis, neįsigis draudimo ir vairuos be draudimo ir niekas jų nesučiups, nebent jie patektų į kokį nelaimingą atsitikimą, tai stebime Junktinė karalystėje. Na, na ir. Taigi manau, kad tai, ponas Higintas tai labai aiškiai vardino kad taip, svarbiausia yra gyvenimas, galima turėti pačius geriausius teisės aktus pasaulyje, Tačiau jeigu tie teisės aktai nebus įgyvendinanti, tai nieko nepasieksime. Na ir kai kalba eina apie kelių įsutmo seigą Europos Sąjungoje, tai uh, mano kritika būtų tokia. Tai yra, kad ne tiek, kad trūksa teisės aktų, bet bėda yra tai, kad tie teisės aktai nėra gyveninami kantitingų valdžios institucijų valstybėse narėse. Taigi svarbiausia reikia pasirūpinti tuo, kad teisės aktai būtų įgyvendinami praktiškai ir tam tikslai pasiekti reikia bendradarbiauti su įvairiomis agentūromis, policija, draudimo įmonėmis. Ir jeigu jau po to viskas pasiekia e, teismą, tai nėra gerai, jeigu skiriama dešimties eurų bauda, jeigu tas asmo padarė kažkokį prasižengimą, kurio pasakmes daug sudėtingesnis. Taigi taip pat reikia pasirūpinti, kad būtų skiriamas adekvačios nuobaudos ir todėl, podė, nes Ajala Sender pranešimas taip pat labai svarbus šiame kontekste nes labai svarbu kad ir tarp valstybinių lygių būtų užtikrintas teisės aktų ir reglamentuočiai suspaugumą taikymas, ne vien tik tais nacionaliniu lygiu. Mm, vis rytoj vyks balsavimas, beje, o dabar komisijos vardu pasisakys ponas Paskarelė. Pone Paskarelė, ar paskutinis sykis, kad jūs atvykote pas mus, ar jūs rašysime po kelių mėnesių? Ne, jūs atvykote pas mus paskutinį sykį. Taigi, tuomet ką, žodis jums, prašau. Dėkoju, ponė pirminkė, labai norėčiau pritarti tam, ką jūs pasakėte. Nes komisija tik tais gali pilnai pritarti tam, jog e, švietimas, kontrolė yra pagrindiniai laidai kelių saugiai užtikrinti. Turime daug taisyklių, tačiau svarbiausia pasirūpinti, kad jų būtų laikomasi. Ir komisijos vardu taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjai bei šešėlinius pranešėjus. Nes e, jūs puikiai supratote komisijos mintį išdėstytą e, kitai, kit praeitų metų, praeitais metais patvirtintose kelių eismo saugos gairėse. Ne, kai kurie kalbėtai minėjo, kad padėtis ES skiriasi ir negalima taikyti tų pačių taisyklių visą ES nuo Maltos iki Lisabonos, iki Tirolio. E, Na, čia turime kalbėti apie e, pareigūnų rengimą, kontrolės, e, tol, tobulinimas, e, kvalifikacijos ke, kelimą. Daug užduočių čia tenka valstybėms narėms, vietos valdžios institucijams, tačiau, tačiau ir Europai tenka vaidmuo nustatęs bendas tai, taisyklės, pavyzdžiui, reglamentuojant vairuotojo pažymėjimų išdavimo tvarką, e, taip pat kelių žymėjimą ir panašiai, kontrolės Apsiribosiu keliais pakeitimais. Pirmiausia, dėl kelių eismo saugos koordinatoriaus pareigybių. B kompromisas. Na, komisija taip pat sutinka dėl to, kad reikia platesnio koordinavimo tarp tų valdžios institucijų, kurios atsakingos už kelių saugą. O kalbant apie tą kažkokį tai, kažkokią instituciją ar tą koordinatorių, kuris galėtų e, kaip ir skirti pakankamą dėmesį šiam klausimam. Jis galėtų būti e, kaip koks ambasadorius eismo saugos klausimais, kuris duotų stiprų Europos signalą kelių saugumo srityje. Pagrindinės e, priemonės įgyvendinant kelių saugumo politiką. E, e, C pakeitimas, kur kalbama apie Europos saugumo kelių saugos koordinatorių ir taip pat kalbama apie Veronikos projektą. Jau turime Europos kelių saugos observatoriją, ir atitinkamą interneto tinklapį. Ten yra labai daug informacijos ir tikrai kito tokio centro nebereikia. Bet jei Europos parlamentas per e, priimdamas kitą biudžetą, paskirtų lėšų tokiam centrui, tai aišku, kad tas lėšas galėtume labai veiksmingai panaudoti. Veronika projektas, tai labai įdomus projektas, mes dar vertiname jo rezultatus. ir kol kas dar reikia pagalvoti, kaip toliau galėtume veikti. E, toliau atitinkami mokymai, D pakeitimai jam pritarėme, E pakeitimai dėl, dėl regos patikrinimo arba dėl platesnio medicininio patikrinimo, e, kuris e, būtų nuolat atliekamas ypač senesniem vairuotojam. Čia aš pritarčiau pono Rike pozicijai. Komisija taip pat galvoja, kad nereiktų galbūt labai mm, sugriežtinti tų reikalavimų ar priimti e, teisės aktų tose sritise, kur gal iš pirmo žvilgsnio ir jie būtų reikalingi, bet giliau pažiūrėjus vargu, ar yra visuomet tam pagrindas, nebūtinai vyresnis žmogus blogiau elgesi kelyje. E, ir nereikia diskriminuoti pagyvenusių žmonių tik todėl, kad jie pagyvenę. Taip pat buvo kalbama apie sankcijas. Direktyva dėl E, sankcijų taikymo tarp valstybinių mastų. Čia, aišku, komisija turi skirti dėmesį greičiui, piknaudžiavimui e, vaisti, vaistais, vairavimui išgėrus. Visa e, šią veiklą komisija vykdys įgyvendindama atitinkamą direktyvą, kuri bus netrukus priimta. Dabar tie e, alkotesteriai užraktai, alkolok, šį klausimą dar nagrinėjame. Nes čia reiktų apsispręsti, ar reikia e, taisyklių Europos lygių ir kad tai neatsilieptų apskritai laisvam automobilių judėjimui. Taip pat e, tai priklausytų nuo automobilių tipo, e, reiktų pagalvoti, kokiem vairuotojam tokie reikalavimai gali būti taikomi. F pakeitimai dėl vairavimo išgėrus mm, dėl vairavimo paveiktam narkotikų, aišku, kad negalima e, naudoti narkotikus ir vairuoti, bet kol kas dar vyksta e, tyrimai, studijos šioje srityje H pakeitimai. Prašoma komisijos nustatyti griežtesnius reikalavimus e, vairuotojo darbo laikui, parkingams. Visą tai mes ir darome. Rengiame e, gairias transeuropiniam tinklui, atitink, e, taip pat GLM pakeitimai yra susijęs su automobilių saugu, E, su automobilių sauga, e, protingomis sistemomis. Komisija nagrinėja šios klausimus ir kai tik atliekamos studijos tyrimai duos rezultatus, komisija iškart renks atitinkamus teisės aktų pasiūlymus arba komunikatus. Pažeidžiami eismo dalyviai tai e, būsimos veiksmų programos prioritetas. Toliau veidrodžiai ir kita įranga. Remdamėsi dabartinę teisinę bazę, rengiamės pateikti naują pasiūlymą. Taigi, ponė pirmininkė, e, žiūrėsime, kaip pavyks balsavimas dėl rezoliucijos šio klausimu ryti iš ryto. Dėkui. Žodis ponui Koch. Ja, Na, aišku, dabar sudėtinga viską apibendrinti, tačiau pabandysiu tai padaryti. Padėkosiu pirmiausia už kritiką, už padrasinimus, už pritarimą. Mano manimu, teis, mano pranešimas nėra teisės teisėkuros pranešimas. Mes tiesiog rengiame rekomendacijas tiek uh, komisijai, tiek valstybėms narėms, tiek regioninėms valdžios institucijoms. Na ir išsakyta kritika rodo, kad galbūt autori kritikos nesiglinį tekstą, nes neretai labai aiškiai pasakyta, kad tai yra valstybių narių užduotis, o dabar mes e, kritikuojame už tai, kad šias problemas, tarsi šias problemas turėtų uh, išspręsti Europos Sąjunga. Na, keletas aspektų. Uh, E, kurie buvo nuolat kritikuojami. Regos testas. Vieni norėtų, kad jis būtų privaloma tvarka numatytis, kiti mano, kad čia užsimota per nelik plačiai, jo nereikia, taigi nuomonės labai susiskiria. Tačiau norėtųsi, kad nepamestume šakių pačios temos. Visi sutinkame, kad tema yra svarbi. Ir regos testas yra kitoks dalykas negu, tarkim, motorikos testas. E, regos testas parodo, kad e, žmogus mato ar nemato, tačiau jeigu jis prastai mato, tai vis tiek galima ištaisyti pagrindinių priebandingų dėka. Na ir tai yra kitas dalykas negu tos priemonės, kurias siūlė ponas Vandamnas, kurios yra visiškai neprimtinos. Manau, kad reikia nusistatyti tikslus tiek ES lygių siekiant sumažinti aukų ir sunkiai sužeistų skaičių, tačiau ir valstybės narės turėtų nusistatyti tikslus atsižvelgdamos į savo tradicijas, istorinės tendencijas ir raidą. Taigi valstybės narės turėtų sudaryti veiksmų planus. Mm, valstybės narės e, negali tikėtis, kad viską išspręs Europos Sąjunga. E, jos turi pačios atlikti savo namų užduotis, turi bendradarbiauti, nes vidaus rinką turime, vis, žmonės važiuoja visur ir todėl reikia koordinavimo. Ir manau, kad tas koordinavimas yra įmanomas. Ponas Paskarelį, na, atrodo, jūs nesupratote, e, uh, kad aš nesiūlau kažkokios atskiros pareikybės už komisijos ribų. Aš manau, kad koordinavimas turėtų vykti komisijoje, o kol kas to dar nedaroma, todėl aš ir siūlau koordinatorius pareigybės. Manau, kad nereikia toliau gilintis į alkoholio klausimą. Tie, kurie geria, neturėtų vairuoti. Čia yra pagrindinis principas. Na, o ten testos, spektras, taip toliau. Na, aš manau, kad reikia nustatyti kažkokią tai tolerancijos ribą. Tarkim, jeigu žmogus svarto kažkokių vaistų, kuris yra alkoholio, ar tarkim geria sulčių ir po to fermentavimo proceso dėka kraujyje atsirado alkoholio. Na, tai su tai atsižvelgime. O šiaip džiaugiuosi rydienos balsavimu. Dėkuoju poni Dyteri ir, kaip sakė ponas Kochas, balsamas įvyks rytoj ir, ir tikėkime, kad plenarinėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Na kągi, dėkuoju. Dabar kitas darbo atvarkis punktas - tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumos rytyje taikymas, nes Jalsindra pranešėmai informuos apie trialogo darybas, kurios vyko, skaitant ir šiandien ryte. Na, žinau, kad jums reikia išvykti iki penktos valandos, taigi žodis jums. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad mm, galime jau dabar e, ats, pasiduoti atsargiam optimizmui. Na ir manau, kad šiandieną galiu pasidalinti mūsų komitete geromis žiniomis nes e, jau galime išlėto pradėti e, apie preliminarių susidarimą, galbūt netgi sudarimą. Taigi, e, atidžiai stebint šešėlinėms pranešėjams, taip pavyko pasiekti rezultatų. Tai dėkoju jiems, dėkoju sekretariato darbuotojams, dėkoju ir jums, ponė pirmininkė, nes manau, kad visų bendrų pastangų dėka galima bus užveikti darybas dėl šio dokumento. Taip pat norėčiau padėkoti ir Belgijai, kaip pirmininkavusiai šaliai, už jos drąsą, nes ji inicijavo šį teisės aktą. Taip pat dėkoju ir Vengrijai, kaip pirmininkam šaliai, nes manau, kad jos pirmininkamo metu, e, jai koruojant šį teisės teisės aktą pavyks baigti darbus ties juo. Na ir manau, nežiūrint viso pribojimo. Ir beje, taryboje nuo pat pradžių buvo blokuojanti mažuma. Ir todėl buvo labai sudėtinga žengti į priekį. Bet Vis dėlto nežiūrint e, visų apribojimų, mums pavyko žengti prieki tam, kad valstybės narės turėtų priemonės, kurios leistų taikyti nuobodas už, e, už kitų valstybių piliečių atliktus prasižengimus, kad čia neišsisuktų ir e, kad nesusilpnėtų um, valdžios institucijų atsakingų už eismo kontrolę įvaizdis to šalies piliečių akise, nes, tie, nes tie piktinasi, jeigu jie yra nubaudžiami, o kiti atvykėliai prasižengia, išsisuka nenubausti. Taigi, nes jeigu turistai atvykėliai nėra sučiumpiami tiesiai įvykio vietoje, tai neretai jie lieka nenubausti. Tai atsitinka dėl tapatybės nustatymo mechanizmo nebuvimo, taip pat neegzistuoja informacijos mainų sistemos, nederinamos procedūros, bet dabar jau galima bus juos persikyti. Na, kaip anksčiau buvo pastebėta, svarbu, kad ES čia turėtų prievalę. Uh, ehm, um, padėti valstybėms narėms, juolab, kad judumas yra viena iš pagrindinių teisių. Ir dabar žengtas pirmasis žingsnis, kaip sakė savo laikų komisija, kuriai beje dėkoju už pasramą ir pagalbą kasdien rengiant šį dokumentą. Taigi, manau, kad dabar tarsi starta dėl teisinio pagrindo ir juo remtis galėsime žengti į priekį ir pasiekti, kad valstybės narės ir visa taryba galėtų uh, pritarti um, informacijos mainų procedūroms ir tai bus. Taigi, tai Ateityje turėsime ne vien tik tais policijos bendradarbiavimo teisinį pagrindą, tačiau galimybės išplėsime ir um, galėsime mm, užtikrinti kontrolės. Na, policijos bendradarbiavimas, aišku, bus pagrindinis pagrindas, tačiau bus ir platesnių galimybių. Pavyzdžiui, e, mainų sistemas taikymas, taip pat ir galimybė uh, E, peržiūros nuostatoje numatyti, kad praeis penkiems metams e, būtų atliekama peržiūra. Be kita ko bus atliekamos, at, rengiamos ataskaitos kas trejus, kas penkerius metus ir po to remiantis e, šio pirmo žingsnio įvertinimo komisija galės atitinkamai teikti naujų platesnių uh, pasiūlymų. Na ir kai kalbame apie informacijos mainus, tai be, ir beje nemaž, valstybės narės tam priešinosi ir dabar Vengrija kaip pirmininkaujantis šalis įsipareigojo uh, pašalinti paskutinę išlygą. Taigi, man rodos dabar visą tai pasiekus, jeigu uh, valstybė narė e, nusprendžia pradėti bylą dėl pažeidimo, tuomet ta valstybė narė, kurioje registruoti mašinos numeriai, turi prievalę teikti informaciją. Ir tokiu būdu. E, parlamentas galėjo pasiekti e, jam svarbaus tikslo. O kai dėl duomenų apsaugos, tai nemažai kolegų kalbėjo apie šį aspektą Mes čia mes tarsi žengėme į policijos bendradarbiavimo sritį, tai yra informacijos mainų sistema, kuri turėtų būti atitinkamai modifikuota tam, kad būtų atsižvelgma į kelių eismo saugos ypatumus. Ir kolegos išvelgia asmens duomenų apsaugos e, elementą. Ir manau, kad uh, vis dėlto pavyko tinkamai atsižvelgti asmens duomenų apsaugos aspektus. Ir e, tie duomenys ir toliau bus saugomi, galios konfidencialumo principas ir, ir bet kuriuo metu tas konkretus asmuo gali e, pareikalauti tiek iš savo valstybės narės, tiek ir toje, kur įvyko uh, pažengimas, uh, nurodyti jam, kokie duomenys buvo panaudoti, kokiais duomenys buvo keičiamasi. Ir taip pat primiktinai numatyta, kad tie duomenys būtų panaudojami tik tais remianti šios direktyvos kriterijais ir jokiais kitais. Tai yra vienas iš svarbių dalykų. O kai dėl deleguotų aktų procedūros, tai valstybės narės gerokai priešinosi šiai procedūrai, nes beje, šiame kapit, e, skiri dėl jo taryba, atsiprašau, komisija ir parlamentas pilnai sutarė dėl to, kad techninis pristaikymas ir apie tai beje kalbama apie pirmame priedė, kalbam apie specifinės techninės sistemas šiam tikslui pasiekti. Taigi visame tame esame numatę, kad e, komisija galėtų e, vadovautis ne vien tik tais dviemis no, standart, dviem standartais reglamentuojančiais um, policijos bendradarbiavimą, bet taip pat šiame um, priedė kalbama apie įvairius pažydimus, duomenų apsaugos aspektus, informacijos menus, tai yra visi techniniai aspektai, bet suteikia galimybę per pirmuosius penkerius metus tobulinti taikymą taryba gerokai buvo priešintasi deleguoto akto procedūrai, jo, kad kalba čia eina apie policijos bendradarbiavimą, bet e, primiktinai raginant komisijai, o taip pat ir e, Vengrijai darant spaudimą pavyko pasiekti, kad bus užtikrinta galimybė pasinaudoti deleguotų aktų procedūrą šalia policijos bendradarbiavimo um, procedūros. Kitas klausimas, kuris labai rūpė ponai Vandalinai. Ponas uh, Vandalinas e, primiktinai atkreipė dėmesį tai, jog reikia e, patikslinti teisinio taikymo principas. Komisija nurodė, kad tokio pobūdžio pareiškimai, kurie nėra grinai politinio pobūdžio, um, kelia E, problemų tuo metu, kai reikia apibriežti, kas yra teisinis pareiškimas, tam, kad visos valstybės narės galėtų e, apibriežti atsakomybės rytis sutinkamai su savo teisės aktais. ypač jeigu tai suskirta kitos valstybės narės teisės aktais. Ponas Vandelinas kalbėjo, kad kai kurios valstybės narės labai priešinasi, ypač Vokietija priešinasi, nes pagal ten galiojančią teisės sistemą yra nustatyta labai specifinė atsakomybė. Bet, man rodo, dabar jau galime patikinti jūsų komitetą, kad komisija labai aiškiai paaiškins, kas tai yra. Ir čia uh, e, f, uh, e, cituoja generalinį direktorių, uh, komisija aiškiai apibrės atitinkamą galiojančią formulę. Aišku, komisija gali nusiplauti rankas, bet. Ir visas tarimas pasiektas taryba atsidurs pavojai. Uh, bet komisija pažadėjo raštu pateikti formulę, kuri mums padės aiškiau suvokti, kaip viskas bus taikoma tiesiogiai. Ir pavyzdžiui, Olandijai tai labai rūpi. Na ir galėsime iš esmės turėti griežtesnį pareiškimą. Ir pats vicepirmininkas Kalas uh, komisaras Kalas e, tai padarys ir tai bus įtraukta ir parlamento aktus. Taigi, ta formuluotė, kurią dabar turime, yra apibridančias komisijos teisės aktų tarnybos vaidmenį, taip pat e, la, padės mums. Na ir galime va, tikėtis, kad e, vicepirmininkas e, Kalas būtų padaręs e, griežtesnį, aiškesnį, konkretinės pareiškimą, bet dabar jau vis tiek turime, o dėl um, mokslinio aspekto taip pat reikėjo, rūpė ponui reikėjo. Na, šis klausimas nuolat sugrįždavo diskusijų, nors tai nėra e, esminis aspektas, nors taip ir atrodo panarikė. Tai nuo pirmo svarstymo būdavo sugrįždama e, prie. Tuos mokslinius aspektus. Manau, kad galime su tuo sutikti. Nes visą tai aptarėme su visais šešėliniais pranešiais, nes kai kalba eina apie tai, jog bus pripažinta um, toks principas, kad um, apie tapatybės kortelės panaudojimą, nes, nes kaip atrodo, ponui Rikė, atrodo, kad e, jos šaliai bus primasta prievalė naudoti sertifikuotas korteles, aš jį suprantu. Na, galbūt mums pavyks pasiekti, jam pavyko pasiekti, kad apie tai e, kalbama, o dėl atitieks lentelių, tai prašau, ponė pirminkė, jūs ir koordinatorių paramos, nes šiuo metu e, taryboje numatyta galimybė padaryti bendrą pareiškimą tarp tarybos ir parlamento, tai yra 27 valstybės narės, pasisakys už tai, kad tai netaptų precedentu uh, diskusija dėl koreliacinių lentelių. Uh, Panašiai buvo ir su eurovinietėmis, bet tai buvo um, kliūtis, kurią beveik pavyko veikti. Ir taryba mums pasiūlė šią galimybę žengti toliau ir manau, kad turėtume parlamente sutikti dėl to, kad tai yra geras tarimas. Mr. Bach. E, ponas Bach. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau taip pat e, prisijungti prie padėkos žodžių ponios e, Ajala Sander. Manau, kad e, sugebėjome susitarti dėl kompromiso šio sveitingų klausimų ir padėkoti pirmininkavusiai Vengrijai, pirmininkavusiai Belgijai prieš tai. Žinome, kad Šis klausimas buvo blokuojamas ir tik pakeitus teisinį pagrindą buvo galima išeiti iš aklavitės. Buvo paminėti, paminėtos kelios problemos. Tai reiškia, kad teisinį pagrindą pakeitus atsirado naujų galimybių, pavyzdžiui, taikyti mm, baudžiamasis priemonės. Čia iškilo ir tam tikrų sungumų, pavyzdžiui, E, būtinybės e, primti sprendimus taryboje vienbalsiai, taip pat ir skirtingi galiojantis teisės aktai valstybėse narėse sukeldavo vis naujų papildomų diskusijų. Norėčiau kelis aspektus paminėti. Daugelis iš mūsų e, yra teisininkai ir todėl dažnai turėjome su teisės tarnybomis konsultuotis, turėjome pademonstruoti nemažai pasitikėjimo, tačiau, kaip sakiau, pasiekime kompromiso ir dabar finišo tiesiojoje reikėtų jam pritarti. Dėl vertinimo ataskaitų, manau, kad galime pritarti naujajam pasiūlymui, taip pat kaip ir prievaliai keistis informaciją tarp valstybių narių. E, atitinkamas pasiūlymas mums taip pat yra priimtinas nuostata, kurioje kalbama, kad būtų užtikrinti nacionalinių teisės aktų taikymą. Komisija kartu su pirmininkaučia šalmi pateikė priimtinus pasiūlymus, manau, galima jiems taip pat pritarti dėl duomenų apsaugos. Šiek tiek esame nusivylę tuo, kad e, parlamentas e, negavo to, ko norėjo, mūsų pagėdavimai buvo platesnio masto, tačiau duomenų paketas susijęs su duomenų apsauga, manau, kad yra užtikrintas ir galėtume jam taip pat pritarti, nepaisant mūsų to šiokio tokio nusivylimą, manau, kad e, tai buvo svarbiausi aspektai, kurie mums labiausiai rūpėjo pirmininkas. Vis dar uh, Septyni kolegos yra užsiregistravę kalbėti, taip pat ir komisijos atstovai, liko tik tai 15 minučių, norėčiau prašyti jūsų nekartoti to, ką kiti kolegos jau yra pasakę. E, e, aš tikrai vertinu tos e, žodžius, tačiau ne visi juos turi kalbėti, nes penktą valandą turime baigti posėdį. Dabar ponis Savis ar kalbės. Norėčiau padėkoti poniai Ajala Sender kitiems pranešėjams, šešėliams pranešėjams, nes e, tarybos vyko pakankamai sunkiai, buvo ilgos. <clears throat> Džiaugiuosi, kad sugebėjome susitarti. Susitarimas yra patenkinamas ypač e, dėl domenų apsaugos sugebėjome susitarti su komisija. Šiuo esame nemažai aspektų, kuriais nesu patenkinta. Pirmiausiai nesu patenkinta tą aplinkybę, kad tarp valstybiniai nusižengimai nebus persikami teisinė tvarka, mes tik tai keismės informaciją. Praėjus penkeriems metams komisija peržiūrės padėtį tačiau mes nesugebėjome įtraukti nuostatos, kad komisija galėtų automatiškai pateikti toliau siekiančius pasiūlymus. Kalbame apie keitimąsi duomenimis. Aš norėčiau grįžti prie tų informavimo ataskaitų. Šį rytą aptarimas formatas tokių e, ataskaitų informacijos teikimo tikrai nebus priimtinas. Stybės narės, kurių teritorijoje buvo vykdytas nusižengimas, negali e, gauti informacijos apie tai, ar e, atitinkamas e, raštas pasiekė pažeidėją kitoje šalyje, nes dažnai žmonės negyvena tuo adresu, kurio yra registruoti. Taip pat e, man e, neprimtina aplinkybė, kad į dokumento tekstą neįtraukėme koreliacinių lentelių, mes tik tai minime galiojančius teisės aktus konsultuojamuose dalyse. Man taip pat nepatinka, kad e, šis dokumentas neturi teisinės galės, taigi tokia būtų trumpa mano nuomonė, tačiau norėčiau neigiamą gaidą jos užbaigti, nes mes pasiekėme šiekios tokios pažangos, turiu tą pripažinti ir aš tikiuosi, kad sauga Europos keliuose pritarus šiam dokumentui padidės. Ponas Vandalin, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai tikrai pasiekė nemažai pažangos. Aš norėčiau komisijos nuomonę išgirsti. E, džiaugiuosi, kad vienas direktorius Riutė yra salėje. E, kaip e, komisija interpretavo šios direktyvos įgyvendinimą ir turiu omenyje tą aspektą, kurį minėjo kolega Bach, kad valstybės narės turėtų taikyti atitinkamas nuobaudas transporto priemonių savininkams. Aš, aš prašyčiau komisijos šią poziciją paaiškinti raštu. Mes esame labai daug įvairių protokolų, kuriuose apie tai yra kalbama. Taigi norėčiau konkrečiau žinoti, ką čia komisija turo, turi omenyje ir mano frakcijai šis aspektas yra labai svarbus ponė Lichtenberger. Pirmiausia, noriu padėkoti ponė Ajala Sender, kuri mėgino bent jau kažkokį rezultatą išspausti iš tarybos blokuojančios pozicijos. Reikia prisiminti, kad ši direktyva dėl tarpvalstybinio teisinio persekiojimo e, patapo direktyva dėl tarpvalstybinio keitimosi informacijų. Ir tas naujasis teisinis pagrindas vertintinas tik tai e, kaip labai nesvarbus aspektas. Valstybės narės siekia sukaupti kaip įmanoma daugiau duomenų, netaikant jų atžvilgių atitinkamų apsaugos nuostatų, kurios yra numatytos e, tinkamojose duomenų apsaugos dokumentuose. Taigi man čia kyla tam tikrų problemų ir esame kol kas neapsisprendę, ar turėtume pritarti šiam pasiūlymui, nes e, mums nelabai patinka, kad visi su duomenų apsauga susijusi klausimai yra e, minimi tik tai konstatuojamuose dalyse, o tai reiškia, kad šių taisyklių įgyvendinimas yra tik tai rekomendacinio pobūdžio ir nieko daugiau. Tai reiškia, kad taryba mūsų e, e, įspraudė į kampą darydama savo spaudimą ir taryba siekia, kad duomenys būtų kaupiami e, kaip įmanoma mažiau kontroliuojant ir <clears throat> ta kilanti problema dėl vairuotojo ir transporto priemonės savininko atsakomybės nėra sprendžiama, nėra siūlomas joks jos sprendimo būdas. Aš tikrai labai esu nusivylusi tarybą ir e, jos poziciją susijusią su koreliacinėmis lentelėmis. Mes visuomet tikėjomės iš tarybos, kad ji padarys šią nuolaidą jeigu jau tarybai nepavyko blokuoti visiškai parlamento pasiūlymo, tai bent jau atmeti pasiūlymą dėl koreliacinių lentelių. Aš manau, kad tokia laikysena yra iš tarybos pusės vaikiška ir nukreipta prieš ES, tai turime labai aiškiai pasakyti. Pone Grošė, jeigu galėtumėte kalbėti trumpai, būčiau dėkingas. Norėčiau um, atkreipdėmėsi į sąsąją tarp šių dviejų pranešimų, tarp ponios Ajalas Endel pranešimų ir pono Koch pranešimų. Na ir tuo metu, kai mes čia stengiamės stiprinti tarp valstybių bendradarbiavimą šią srityje, taip pat bandydami e, stiprinti piliečių saugumą ir čia turime žengti E, europinius žingsnius į priekį, tai ironiška tai, kad valstybės narės tarsi sustoja vietoje. Na, EPP palaiko kompromisu, dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie dėrybų, nesvarbu, kad žingsnis mažas, svarbu, kad yra sražengiamas. Kita vertus yra mažas ir taryba turi suvokti štai, kad jeigu rytoj duomenų apsauga bus svarbesnė tema negu žmonių sauga, tai taryba klysta. Na ir antra, jeigu ir toliau ties valstybių siena būtų daromos e, tolimesnės kliūtis, tai tai padės tik tais tiems, kurie um, e, prastai elgesi kelių esme. Todėl manau, kad mes kaip parlamentas turėtume labai viską aiškiai įvardyti, rodyti piršti tuos, kurie viską blokuoja. Tai yra transporto ministrai, um, valstybės narės ir man visai nesvarbu, ar tai čia yra didžiosios ar mačiosios valstybės, nes kitaip saugos Europoje nepasieksime. Ačiū. Thanks, Mrs. Meisner. Pane Meisner. Dėkoju. Pone pirmininkė, jūs nudžiuginsiu, kalbėdama labai trumpai, e, dėl duomenų apsaugos visiškai pritariu poniai Lichtenberg. Duomenų apsauga e, nėra pakankamai užtikrinta, nes duomenų apsauga atitinka ir žmonių saugą, o dėl e, atsakomybės pagal prievalės, tai man labai įdomus, kaip bus atsakyti pono Dalino užduotą klausimą. Pone Cikau. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad jau yra dvi šaliai kaimininių valstybių susitarimai dėl e, sankcijų taikymo tarp valstybinių mastų. Ir dėl to tokia direktyva iš tiesų yra naudinga. Taip pat norėčiau pasakyti, kad direktyva liečia tik tai finansinės sankcijas ir neapima baudos taškų, vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir kitų panašių priemonių. Aišku, suprantu, kad kai kalbame apie persekiojimą, baudžiamą į persekiojimą, tai taikomi nacionaliniai teisės aktai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad būtina turėti e, vieningą informacinio laip, laiško apie pažeidimus formą. Bet nereikia užmiršti, kad įstatymai skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Informacinė sistema taip pat yra susijusi su e, programinės įrangos taikymu pagal trečią, e, naudojimu pagal trečią ir ketvirtą straipsnį, nes tai yra susiję su viešaisiais pirkimais. Norėčiau padėkoti poniai Ajala Sandor už puikų pranešimą. Dėkui. E, kalbėsiu tik 30 sekundžių. Jūsų šalis ir mano šalis neturi privaloma tvarka dalyvauti policijų bendradarbiavime. Ir um, pas mus uh, šios nuostatos bus svarstomos parlamente ir tikiuosi, kad bus patvirtintos. Pirmininkas, man kyla klausimas ir ponia Jalas Ender sakė, kad labai neblogai sunkiomis aplinkybėmis padirbėjo šešėliniai pranešėjai, bet kaip ponas Roš sakė, šalis arba nusprendžia dalyvauti toje sistemoje ar ne. Tai kodėl mes leidžiame šalims nedalyvauti tokioje sistemoje, jei mes kalbame apie Europos e, teisės aktus ir žiūrime iš europinės perspektyvos, nes čia mes kalbame apie m, mm, sankcijas tarp valstybinių mastų, tai kodėl mes sudarome galimybę valstybėms narėms nedalyvauti tokioje sistemoje? Čia norėčiau paklausti komisijos, kodėl taip yra, nes tada dinksta idėjos prasme, net jeigu ir viena valstybė, viena tik valstybė narė nusprendžia tokioje sistemoje nedalyvauti. Aišku, aš. Uh, nusiviliu savo šalies veiksmais, bet e, mano šalies veiksmai turbūt jūsų nestebina. Ponas Reuter, dėkui, ponė pirmininkė, pradėsiu sakydamas, kad pritariu iš esmės jūsų vertinimam. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir visiems šešėliniams pranešėjams, kurie pabandė išsaugoti ką įmanoma buvo išsaugoti, turint galvoje pradinį komisijos pasiūlymą. Žinote, kad komisijos pradinis pasiūlymas buvo parengtas remiantis kitų teisinių pagrindų, kad nebūtų galima nedalyvauti sistemoje. Bet dėja supratome, kad tada direktyva E, tokios direktyvos remiantis tuo teisiniu pagrindu taryba niekada nepatvirtintų. Ir tada komisija ėmėsi tam tikrų manevrų ir atsidūrė labai sudėtingoje padėtyje. Mes išlaiko, mes vis dar manome, kad teisinis pagrindas turėtų būti transporto teisinės, teisinis pagrindas ir taryba turi nuspręsti dėl šio pasiūlymo vieningą E, balsų dauguma. Ir visa tai apsunkino dėrybas. Ir dėl to, turėdamas galvoje, kokios tos dėrybos buvo sudėtingos, džiaugiuosi tuo rezultatu, kuris yra pasiektas. Ir žinome, kad po penkerių metų turime peržiūrėti šią direktyvą, bet bet kuriuo atveju jinai yra ženklų žingsnis į priekį siekiant užtikrinti mm, saugą keliuose. Čia neminėsiu visų dalykų, kalbant apie domenų apsaugą, septintame straipsnėje numatyta piliečių e, apsauga, ne, ne konstatuojamojo dalyje, bet septintam straipsnėje, tas garantuojama, yra informacinis laiškas ir e, trijų etapų procedūra. Tas informacinis laiškas bus siunčiamas uh, ir bus išverstas į visas kalbas. Direktyvoje jis taip pat, to informacinio laiško pavyzdys bus išverstas į visas kalbas, nors nėra privaloma tokį informacinį laišką, būtent tokį informacinį laišką siūsti, tačiau mes manome, kad vertimai e, visomis ES kalbomis e, direktyvoje e, palengvins mm, darbą tiems, kas tuo užsims o koreliacinė lentelė yra taip pat e, gan įprastinė lentelė, jinai buvo ir kitose pasiūlymuose, kaip Eurovinietės pasiūlyme. Ir e, galbūt atsakysiu tik į pono Vandalen klausimą. Mes norėtume raštu patvirtinti, kad vicepirmininkas Kalas e, taip žiūri į direktyvos pasiūlymą, kad direktyvos taikymas dėl keitimos informacija apie ke, e, saugų eismą keliuose e, prives prie to, kad kiekviena valstybė narė, kurioje buvo padarytas nusižengimas, pasinaudos duomenimis taip, kad galės nustatyti, kas atsakingas už tą pažeidimą, nežiūrint, kokie e, įstatymai, kokie teisės aktai galioja kitose valstybėse narėse. Ir šią formulę radome tik šiandien per mūsų diskusijas. Taigi aš jums dabar pateikiu šią formuluotę, bet aš dar dėl jos turiu pasitarti su savo valdžia, bet būtent ši formuluotė leidžia patvirtinti, kad kiekviena valstybė narė galės taikyti savo teisės aktus dėl asmeninės atsakomybės. Tas bus labai aiškiai suformuluota ir tikiuosi, ponė pirmininkė, kad pateikiau jum pakankamai informacijos įgalinčiančios užbaigti diskusijas ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti daugiau kelių saugos rytyje. Ir ypač norėčiau padėkoti parlamentui, nes vienu metu jau galvojom, kad mūsų šis pasiūlymas jau visiškai bus, visiškai taip ir numirs, bet uh, E, norim dėkoti Vengrijai, Belgijai, pirmininkavusiam šalims, Vengrijai pirmininkaujančiai šaliai ir parlamentui. Taigi, dėkui komisijai, ponė Ajala Sender yra ko gero daugiausia dirbusi pranešėja mūsų komitete, bet ko gero aš buvau e, pranešėjas skirias daugiausia laiko pranešimui apie pašto paslaugas buvo tas mano pranešimas. Dėl šio dokumento balsuosime plenarinėje sesijoje Liepos mėnesį. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už sunkes dėrybas su taryba. E, netrukus vyks koordinatorių posėdis, bet dabar žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, suprantu, kodėl kitas tokios pozicijas per savo, uh, e, m, mm, kurias laikytės per mūsų posėdį, kad norite išlaikyti savo statusą kaip e, ilgiausiai uh, dirbantis pranešėjas, kaip ten bebūtų, dėkoju Jums. Sureaguosiu kai kurias pastabas. Dėl domenų apsaugos, kaip sakė paneroitė, septintasis straipsnis yra tas straipsnis, kuris bus sustiprintas, yra dvi nuorodas į priimą sutartį, į bendrą poziciją tai yra e, straipsnis, kuris yra trys pastraipos ir juose atsispindi, e, juose sureaguota visus parlamento reikalavimus. Taigi e, šis septintas straipsnis bus sustiprintas ir jame atsižvelgta į parlamento reikalavimus ir patvirtinti mūsų pakeitimai. Taigi tai atsakymas ponai Meisner. Tačiau yra vis dėlto. E, Dar vienas dalykas, kurį padarė Vengrija kaip pirmininkantį šalis, techninėme priedė uh, kur kalbama apie sistemą informacijos mainų e, sistemos e, taikymą. Taigi, e, pagal šį priedą ir čia dėkoju Vengrijai už tai, kad numatyta opting-out nedalyvavimo galimybė valstybėms narėm priklausomai nuo jų teisės aktų. Taigi, net ir tos šalis, kurios pasirinks opting-out sistemą, nedalyvavimo sistemą, galės taikyti techninį priedą. Uh, Taigi, man rodos, kad nežiūrint spaudimo, mums visoms, e, visiems mums šešėlins priešėlis e, vyko pasiekti, kad visos 27 valstybės sutiks e, su koreliacinių lentelių tvirtinimu. Čia kalbama apie tai 7 straipsnė, 10 straipsnė antroje dalyje ir per bendrą pareiškimą, manau, mums kaip tik to pavyks irgi pasiekti. Dėkui. Prieš išeinant visiems noriu pasakyti, kad Vanės ir Hanės, kuri, kurie sekretoriate, transporto komiteto sekretoriate dirbo ketverius metus, e, dabar palieka mūsų komitetai, išeina į ITRE komitetą. Ir aš suprantu, kad ditrei komitete jiem nebus taip gerai dirbti kaip mūsų transporto ir turizmo komitete, bet tikiuosi, kad jiems seksis. Noriu padėkoti jiems už jų sunkų darbą per visus ketverius metus. Ir ponas, dar vienas dalykas. Ponas Paskereli jau ko gero išėjo. Ar taip? Ponas Paskerelis išeina į pensiją išeina iš komiteto už dešimties dienų. Jeigu, nepamaty, jeigu daugiau jo nepamatysime, tai norėčiau padėkoti jam už darbą. Ir kadangi jis dabar išeina į pensiją, tai ko gero visai gerai pasielgė, nes turint galvoje dabartinę situaciją Europoje, ar nereiks ateityje laukti iki 110 metų, kad būtų galima išeiti į pensiją, vis ilginant visoms valstybėms narėms pensijinį amžių. Bet kuriuo atveju labai jam dėkojame už jo darbą mūsų komitete. O dabar pradedame, už penkių minučių pradėsime koordinatorių posėdį.